Lienelis Bukaro. Jis yra taip pat vienas iš Eurolato pirmininkų ir e, ši delegacija šiuo metu lankosi Europos parlamente. Visų vardu noriu juos pasveikinti ir palinkėti gero vizito. Taip pat norėčiau pasveikinti e, pensinio amžiaus žmonių grupę iš Toledo, iš Kastija Lamanšo regiono, mano regiono tai yra Julio Castero e, asociacijos žmon, e, nariai. Šis asmuo buvo taip pat Europos parlamento narys. Taigi, baigiant diskusiją, dabar suteiksiu žodį e, kolegijai Kastelo. Dvi minutės. Dėkuoju, panė pirmininkė.